protestuoti prieš tos, kurie organizuoja mūsų darbą. Nuo praėjusios savaitės žinoma, kad darbo tvarkėje nėra daug klausimų. Kodėlgi mums nesutikė daugiau kalbėjimo laiko kolegom Brok, Nesteleroje ir kitus kolegas aš merai klausysičiau penkis, penkias minutės, nes jie turi ką pasakyti. Todėl elkimės protingai ir e, duokime e, žodį kolegoms, būkime lankstesni. Deja, kol kas to negalima padaryti, kaip suprantu. E, Ačiū. Atsižvelgsiu į jūsų mintis ir labai rimtai pažiūrėsiu jūsų prašymą. Vicepirmininkas Raučiakas netrukus perims pirmininkavimą, nebejoju. Jis nariams suteiks e, tiek laiko pasisakyti, kiek įmanoma. Aišku, nepavyks paversti dviejų minučių penkiomis, bet gal 50 procentų pavyks leisti ilgiau pasisakyti vietoj dviejų minučių trys. Tai jau nemažai. Tačiau kartais trijų minučių yra per daug, nes kalbama labai konkrečiai ir